su įmonė, aš, mūsų šalyje aš norėčiau padrasinti um, JAV įmonės dirbti mūsų šalyje. Ačiū. Iš ECR frakcijos laukiau prašymo paskiris, pas, dėl paskirimų į tam tikrus komitetus, tai įtraukta į mūsų protokolą. Jei nebus prieštaraujančių, tada tie paskirimai bus patvirtinti. E, posėdis nutraukiamas, tiksliau stabdomas iki 21 valandos.